Pirmiausia pasakys baronienė Latford. Penkias minutės, žodis jums. Aš sukrapai galiu pripažinti, kad šie du žodiniai klausimai, kurie buvo numatyti dar gerokai anksčiau, vis dėlto liko tarsi antram plane dėl vėliausių įvykių. Tačiau manau, kad vis dėlto verta būtų E, pakalbėti šiomis temomis po to, kai jos buvo keltą metų ignoruojamas ir turėtumėm skirti daug dėmesio šios programos prioritetui. Iš tikrųjų, per pastarus keltą dešimtmečių e, e, Europoje kilo problema dėl e, procesų dalyvių e, apsaugos ir Vis daugiau nusikaltėlių yra ištojamas. Tačiau tie, kurie yra sulaikomi kaip plėšikai, organizuoto nusikalstamų organizacijų dalyviai, e, privartautojai ir panašiai, dažnai išvengia e, atsakomybės ir to mes turėtumėm gerinti, e, stiprinti Europos arešto orderio veikimo mechanizmą. Kita vertus, oponentai nori, kad e, būtų paprasčiausiai pat, uh, užtikrinęs tai Europos arešto orderis kaip toks, be jokių papildomų procedūrų. Tačiau uh, savitarpio pripažinimo uh, nepavyko įdėkti dėl to, kad nėra tarp savio pasitikėjimo. Uh, pavyzdžiui, Andrew Visnių šešis mėnesius Graikijoje praleido kalėjime, paprasčiausiai dėl to, kad uh, buvo E, supainiojo tapatybę ir, sakyčiau, policija brutaliai elgėsi su liudininkais. Taigi buvo iš tikrųjų piknaučiavimo procedūromis. E, manau, kad ši priemonė visiems Europos piliečiams, kurie yra įkalinami arba stovi prieš teismą kitose valstybės nese, turėtų būti e, suteikiamas taip pat teisės, e, taip pat e, apsisaugoti nuo e, E, neteisingo teisingumo vykdymo, tačiau valstybės narės pamiršo savo e, pažadų. Ir e, dabar Ismail metodas yra geriausia, ką mes e, sugebėjome įspausti. Be abejo, mes dėkingi už Švediją, už šias pastangas, bet tai yra tik tai vienas žingsnis ilgo įvykių grandinėje. Dėl to yra pagrindo optimizmui, nors be abejo man lieka tik tai um, apgailestauti, kad uh, kol kas, pavyzdžiui, taryba tik tai pasižadėjo svarstyti, o ne ėmėsi iš tikrųjų išleisti kažkokį tai teisės aktą dėl europinio užstato. Uh, Teisi raginami e, besališkai vykti kitų valstybių narių teismų uh, primtus sprendimus, net neįsigilindami reikalasime. Uh, Tačiau būčiamosiose tyrimuose ir būčiamajame persikėjime bus ištikinti e, tik tai minimalus e, atsakovo apsaugos e, standartai. Tai paprasčiausiai sukelia daug sumaišties ir kartais netgi policija bei prokuratūra neskatinamas bendradarbiauti kartu. Aš manau, kad ekstradicijos būtina sąlyga turėtų būti, nes e, su šitų teisų užtikrinimas, nors komisija tai gal labai nepatinka. Nors e, teismai e, turėtų džiaugtis, kad liktai nėra Europos žmogus teisės konvencijų pažinimo atveju, tačiau Britanijos teismai neskuba šito pasinaudoti. E, nemažai valstybių narių e, anksčiau ir vėliau patenka Strasbūro teismą, būtent dėl to, kad e, yra pažeidinėjamos, sakau, teisės. Na, ir e, yra gėdinga, kad daugelis valstybių narių vienur ir kitur pažeidžia arba žmogus teisų e, konvenciją. Ir e, dėl to mes manome, kad komisija turėtų parodyti iniciatyvą ir palaikant, žmog, palaikant Spūro teisingumo teismą, e, užtikrintų, kad būtų parengtos visos reikalingos pagalbinės priemonės. Aš taip pat manau, kad e, kiek nežmogus teisės garantuojančios direkt, direktyvos turėtų tik tai aukščiausius standartus. E, e, Panašu, kad buvo nesiniai e, išsakyta tam tikra kritika dėl vertimo, kad e, tekstas, kurį pasiūlė pirmiausia komisija, e, buvo tarsi atskiestas, e, nukentėjo vertimo metu. Aš manau, kad e, tolesnėme etape vis dėlto mes turėtume sukurti procedūrinės teisės ir po to, po vertimo žodžių raštu turėtų būti papildi kitomis teisėmis, tai yra teisė susisiekti su tam tikrom e, nemalčios institucijom. E, Taigi aš e, norėčiau išgirsti iš komisijos atsaką, kad e, bus simtas reikiam priemonių, jog iš tikrųjų būtų užtikrintos šitos pagalbinės e, teisės, kurių seniai mes laukiame. Ačiū toliau, ponas Lukas Gaido. Žodis jums. Ačiū. Pane pirmininkė. Aš dėkingas kad šitą klausimą iškelia baronienė Latvart. Kaip ir vėliau, dar kaip anksčiau tą patį padarė ponė Antonės Korome uh, e, Lopes, uh, e, Haidė Hautala ir Ruitovaris. Iš tikrųjų tai yra esminis klausimas, uh, būtent procesinės teisės būdžiamosiuose procesuose. Uh, klausimas. Aš norėčiau pasakyti, kad mes galime tik tai sutikti, jog ši tema yra labai svarbi. Kaip tai pabrėžė baronienė Lotford ir mes taip pat sutinkame su tuo, kad šį klausimą visos sąjungos mums reikėtų suderinti, harmonizuoti. Jūs paminėjote, kad pirmininkaujantį Švediją iš tikrųjų tolokai pasistumėjo šią srityje. Taip ir yra. Iš tikrųjų Švedija pasiekė pažangos šis rytyje taryba sutiko dėl bendro sutarimo e, užtikrinti vertimą žodžiu raštu e, būčiamose procesuose, o vėliau praeis mėnesį, lapkričio mėnesį, taryba patvirtino planą, e, pagal kurį turėtų būti pasiekta pažangos ir kitose frontuose. Kaip ir e, jūs reikalavote, gerbiamą parlamentarę. Jūs, e, Barnė, nepaminėjote kai kurias kitas teisės, pavyzdžiui, teisė sužinoti informaciją apie savo teisės, teisė sužinoti, e, kuo asmo yra kaltinamas, e, teisė į teisinę pagalbą, teisė bendrauti su šeimos nariais ir konsulinėmis institucijomis, taip pat e, specialią apsaugą, kuri gali būti, kurios gali prireikti ypatingai jautrioms kaltinamųjų grupėms. Tokia buvo situacija taryboje pirmininkant švedijai. Ir dabar jūs tekste toliau sakoma, kad e, ir susitarimas su Europos parlamentu, kad šitas darbas turėtų būti tęsiamas prioritetinė tvarka. Jeigu jūs kėlite klausimą, ar tai lieka prioritetu, taip, aš galiu tik tai patvirtinti, kad e, iš tikrųjų mes e, šią temą paliekame prioritetų sąraše, kaip tai bus padaryta. Pirmkant, Ispanija ketina e, pasirūpinti, jog būtų primta direktyva dėl vertimo, dėl kurios jau e, 13 valstybių narių, e, bet kuriuo atveju mes norime, kad šita direktyva būtų primta bendradarbiavant su Europos parlamentu ir mes taip pat esame įstikinę, kad e, visom kitom temom, visais kitais klausimais, kuris susijęs su procedūrinėmis teisėmis, komisija taip pat e, teiks reikiamų pasiūlymų ir mes e, busime daugiau negu linkę E, šitą darbą užbaigti kaip galima greičiau. Taigi, vėlgi bendradarbiaudami su parlamentu, mes sėkmės primti šias priemonės. E, beje, galiu pasakyti, kad kovo mėnesį Madride bus organizuojamas seminaras e, bendradarbiaujant su komisija ir, ir Europos teisės mokykla. Būtent šią temą, tai yra vėlgi dėl procesnės įsibūčiamosio proceso, tai visą iliustruoja, baronė Lafort, kaip mes pritarėme jūsų požiūriui. Ir, ir e, mes tikrai suprantame, jog tai yra e, svarbios, degančios temos, šios klausimus reikia suderinti Europinio mastu. Ir be abejo, Europos parlamentas e, bus nuolatos informuojamas apie vykstančią pažangą. Toliau komisijos vardu. Pas Perhop. Be mikrofono. Ačiū pirmininkė. Pone Alfred, ačiū, kad šitą klausimą uždavėte. Jūs suprantate, kaip man svarbu šios procedūrinės būtent garantijos teisės. Na, tiesa, kad komisija jau ne vienerius metus kovoja už tai, kad bendros minimalios normos gynybos srityje būtų iš tikrųjų apibe, apibendrintos, generalizuotos visoje Europoje proces, baudžiamo proceso E, metu. Tai yra labai svarbu. Tai yra sąlyga, kuri užtikrina tą, tą valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą. Komisija daug dirbo, kad patvirtintų teisės aktus, Europos teisės aktus šioje srityje. Na ir tiesa, kad dėka pirmininkavant Švedijai buvo patvirtintas tas, tos gairės, lapkričio 30 dieną. Tai esminis etapas, kuriant Europos teisę užtikrinančią minimales procesinės teises. Valstybės narės per tą teisės aktą susitarė dėl tokio, tokių įstatymų, tokių teisinių nuostatų taikymo ir nusistatė. Ir šitą prioritetą, taip sakant, įmasi gyveninti visiškai bendradarbiaudamos su Europos parlamentu. Ponas ministras Lopes Garida labai gerai išaiškino, kaip Ispanija, pirmininkaujanti ES, taip pat prisidėd, prisidėjo, prisideda prie šios valios, prie šios siekio įdėkti šią pirmąją priemonę, kuri mums padės užtikrinti tas minimalias garantijas. Tikrai, kad tas metodas eiti pamažu tuo gairių užbrėžtų keliu mums atrodo tinkamas. Šis metodas leidžia pasiekti m, mm, išsikeltą tikslą. Palaipsnis metodas, tas step by step metodas, užtikrina bet kokios svarstamos priemonės išsame analizę, bet taip pat leidžia dėrybų metu kiekvieną teisę individualiai išnagrinėti. Tai leidžia išvengti tam tikrų nesklandumų, tam tikrų apibendrinimų ar, ar per daug aptakių frazių, kurios kartais yra būdingos tokiems globaliems teisiniams instrumentams. Taigi, Pone Latvart, naujoji komisija, aš esu įstikinus, taip pat kiek įmanoma greičiau dirbs, kad pateiktų teisėkuros pasiūlymą numatytą gairėse ir kad jis bus patvirtintas kuo greičiau. Dabar kalbant apie teisę m, mm, užtikrinti, gauti vertimą žodžiai raštu, tai pirmoji priemonė numatyta tose gairėse. E, komisija atsižvelgia iniciatyvą iškeltą ne vienos valstybės narės ir ši iniciatyva, turiu pripažinti, remiasi komisijos siūlymų pateiktų 9 metų Liepos mėnesį ir dėrybos, dėrybomis vykusiomis taryboje per antrąjį 9 metų pusmetį. Tikrai ši valstybių narių iniciatyva visiškai atitinka ES žmogaus teisų konvenciją, Strasbūro teismo teiseną. Senasis komisijos pasiūlymas pagal kurį buvo privaloma tai versti žodžiu posėdžius, kuriuose dalyvauja teisiamasis ir jo patarėjas, teisinis patarėjas. Šito, nu, šitos nuostatos nesilaikė visos valstybės narės ir vertimas buvo teikiamas tik tai pačio teismo proceso metu bei teisiamajam bendraujant su policijos instancijomis. Ankstesnėme komisijos siūlyme taip pat buvo įtvirtinta tokia platesnė, išsamesnė e, vertimo raštų teisė. Tačiau be bejonės reikės dar nemažai padirbėti parlamentui ir tarybai kartu. Ir aš manau, kad iš to darbo mes galėsime išpešti tikrai ambicingą tekstą užtikrinti procedūrinės teises. Tai yra labai svarbu, jeigu mes norime sukurti tikrą veikiančią Europos teisminę erdvę. Ir šitas tekstas, įstatymo tekstas turi atitikti Europos žmogaus teisų konvencijose iškeltus standartus, principus ir atitikti taip pat Strasbūro teismo teiseną ir e, pagrindinių teisių ir laisvių hartijos nuostatas. Aš žinau, kad galėsiu kliautis parlamento veiksmais šioje srityje ir tikrai dar kartelį noriu pasakyti, kad Ispanija tikrai pirmininkaudama mus parems. Ačiū. Thank you, Commissioner. Dėkoju komisijos nariui. Žodis ponui Antonesku. Dvi minutės. Pone Antonesku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nors e, matome tam tikrą pažangą teismo sprendimų abipusio pripažinimo srityje, kai kalbame apie kaltinamųjų teisės pažangos, nėra daug. Nėra pakankamos pusiausvyros tarp tų asmenų teisių ir e, tų priemonių, kuriomis gali naudotis kaltintojai. Todėl pirmininkaujančio Švedijos iniciatyva e, priimti kelio gairių planą yra labai svarbus žingsnis. Kai kalbame apie teisę į vertimą raštu ir žodžiu, Lisabonos sutartis sudaro gerą pagrindą šioms teisėms užtikrinti. Tačiau šio klausimo sprendimas mums kėlė tam tikro nerimo ir todėl tarybai ir komisijai mes ir patiekėme šį klausimą. 13 valstybių narių, tame tarpe ir Rumunija, pateikė teisėkros pasiūlymą tarybai ir parlamentui. Tikimės, kad e, šį tekstą dar galėsime patobulinti, ypač kai kalbame apie taikymo sritį ir e, procesinės teisės, įskaitant ir vertimą žodžiu ir raštu. Kalbant apie tam tikras garantijas, tokias kaip teisė į e, teisinę paramą ir kitas, mes manytume, kad e, šie teisėkuros pasiūlymai turėtų būti pateikti kuo galint greičiau. Skirtumai tarp valstybių narių verčia mus kuo greičiau patvirtinti bendrus standartus. Dėkuoju, dabar pasakys ponė Romero Lopės. Sveikinu pirmininkaujančios Ispanijos atstovą ir aš norėčiau akcentuoti tai, kad e, ši iniciatyva yra pirmoji iniciatyva dėl procesinių teisių, kuri, nepaisant to, kad jau daugelį metų aptarinėjama, buvo pirminkančio Švedijos perduota, taip ir neužbaigta. Mes manytume, kad šis klausimas tebe išlieka labai aktualiu. Kalbame apie padėtį, kurią tikrai reikia taisyti. Ponas Baro teisingai sakė, kad pirminis pasiūlymas buvo ambicingesnis, vadinasi, tekstą tikrai dar galima tobulinti. Komisija ir parlamentas šiuo klausimu diskutuoja jau kurį laiką, bet e, jaučia valstybių narių pasipriešinimą. Dabar tebeliekančias kliūtis reikia šalinti, nepaisant to, kad kai kurios valstybės narės vis dar nenori sutikti. E, pagal Lisabono sutartį Europos parlamentas e, šią prasme įgyjo daugiau teisių, todėl šis pasiūlymas turi e, būti pateikiamas kitame kontekste. Mes manytume, kad e, tos e, procesinės e, teisės turėtų būti aptariamos bendrame pakete. Ne vien tik tai kalbant apie teisę į vertimą, bet taip pat ir apie kitas teisės. Aš manau, kad komisijos e, ketinimai e, pateikinėti pasiūlymus dėl šių teisių žingsnis po žingsnio e, turėtų e, būti paspartinti. E, E, tai būtina, jeigu mes norime bendros laisvės ir teisingumo erdvės. Žodis ponui Watsonui. Dvi minutės. Pane pirmininkė, Europos parlamentas e, dar 2001 metų rugsėjo 6 pateikė pasiūlymą dėl Europos arešto orderio ir jis dar tebe dulkėtų stalčiuose, jeigu nebūtų įvykę e, rugsėjo 11 įvykiai. Šis parlamentas tuo metu reikalavo, kad greta šio sprendimo turėtų būti pateiktos teisinės garantijos dėl minimalių procesinių teisių. 2002 metais komisija pasižadėjo imtis skubių veiksmų. Tad kodėl šis klausimas įstrigo taryboje? Kodėl komisija nepasistengė, kad uh, sutarimas būtų jau priimtas. Juk e, yra priimti jau sprendimai dėl e, geresnio valstybių šalių bendradarbiavimo. Ir tie pasiūlymai smarkiai sustiprino įstatymų vyresnybę mūsų kontinente. Tačiau tarp valstybių narių pernelyg dažnai trūksta pasitikėjimo ir tai pastebi mūsų piliečiai. Mano rinkiminės apygardos du rinkėjai šiuo metu yra suimti Vengrijoje. Kol kas, nors praėjo daug laiko, jiems nepateikti kaltinimai, vienas iš jų prarado darbą, pagrindinį pragyvenimo e, šaltinį, abu e, negali bendrauti su savo artimaisiais. Tokie atvejai blogai nušviečia teisinį bendradarbiavimą Europos Sąjungoje. Žodinio klausimo autoriai yra teisūs. Jie reikalauja, kad Europa nedelsiant kreiptų dėmesį į šias problemas. Pirmininkas, norėjau Jūs e, pakrikštyti Europos arešto orderio krikštatėvių, bet pabijojau, kad būsiu nesuprastas, sako pirmininkas. as he was waving it. Do you accept it? Yes, you do, Lord Dartmouth. 30 seconds. 30, 30 sekundžių pagal mėlynosios uh, kortelės procedūrą. Ponas Dartmut, jūs paminėjote rugsėjo 11-osios uh, e, įvykius, kurie įtakojo uh, Europos arešto orderio patvirtinimą. Ar nemanote, kad šis orderis turėtų būti naudojamas tik tai, kai kalbama apie kovą su terorizmu. Savo pasisakymę, sako ponas Watsonas, aš minėjau, kad e, Europos arešto orderis yra skirtas visiems e, nusikaltimams užkardyti. Ir e, mūsų piliečiams Europos e, arešto orderis e, suteikia tą gynybą, kurios jie yra nusipelnę. Is... Toliau, panas Čiakovski. Vačiakovski, žodis jums. Vieną minutę. Vienas jaunas Lenkas. Atsiprašau, praleidau ponę Hautalą. Aš labai atsiprašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Watsonas visai teisus, sakydamas, kad Europos parlamentas reikalavo, kad Europos arešto orderis mm, o, turėtų numatytus tam tikrus kriterijus e, minimaliams baudžiamiesiams dėl minimalaus baudžiamą persikiamą. Daugelį valstybių iš tikrųjų kyla problemų, kada, na, praktiškai arešto orderis grindžiamas jau byrančių smėlių. E, neturi jokio pamato. Grindžiamas vien tik prielaida, kad mes pasitikime vieni kitų baudžiamojosios teisės sistema ir kad visur yra laikomasi sąžiningo teismo, laikomasi žmogaus teisų ir panašiai. Tačiau, ponė Pirinkė, kaip kolegos paminėjo anksčiau, aš irgi galėčiau jums papasakoti ne vieną istoriją, kaip vis tik tai tie dalykai nevyksta ir kaip skubu, svarbu būtų, kad komisija imtųsi priemonių, kaip mano kolega tik sakė. Mums reikia vienos integruotos sistemos, kur e, e, baudžiamasios procedūros būtų grinčiamas bendrom minimaliom, e, bendrais minimaliais reikalavimais, standartais. Ir Lisabono sutartis čia atveria e, naujų galimybių, kadangi Europos parlamentas jau dabar įgyja pilną teisėkuros teisę draugės su taryba. Tad buvo labai smagu išgirsti e, iš kamsaro e, žodžius, kad jis pasitikė to bendradarbiavimo. Taigi parlamentas ir komisija taip pat turėtų dirbti draugiam siekdami, kad e, šioje srityje būtų pasiekta greita pažanga ir kad būtų įveiktas valstybė narių pasipriešinimas. Aš irgi galėčiau jums pateikti daug pavyzdžių, kur iš tikrųjų e, e, teisinės valstybės pagrindai yra pažeidžiami, nors pasinaudota um, Europinio arešto uh, orderiu. Pavyzdžiui, mes žinome vieną šešėnų porą, kurie atvyko iš Lietuvos, kurie buvo uh, areštuoti. E, e, nors jie daugelį metų išlaikė našlaičių prieglaudą vaikams, kurie liko be tėvų češienų karo metu. Ir staiga policija e, griovė jų e, darbą, sužlugdė jų darbą, jų veiklą, vien remdamas to, kad e, šeimoje buvo nustatyti tam tikri lengvos smurto atvejai. E, Lietuvos valstybė reikalauja ekstradicijos, e, iš esmės paprašė prieglapščio. Dabar e, Suomijoje Helsinkije atvejai svarstys pirmos instancijos teismas. Taigi, kaip iš tikrųjų tokiuose situacijose mes turėtumėm e, elgtis? Nes Suomija turėtų būti įsitikinusi, kad Lietuvoje šita pora bus teisingai teisiama, o mes kol kas turime įrodymų, kad taip nebuvo, bent jau iki šiol. Yra daug įvairiausių pavyzdžių, kada iš tikrųjų arešto orderis e, nepasiteisina. E, yra daug tokių pavyzdžių ir, ponė Kamsarė, taip pat e, kreipiuosi jūs, Europos tarybos pirmininkė, mes turime pasiekti pažangos, nes turime pirmiausiai pasiekti, kad būtų pasitikima baudžiamaisiais procesais vieni kitų valstybėse. Na, ačiū dabar jau tikrai, ponas Vojcechovski. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat turiu panašų pavyzdį kaip ir ponia Hautelą. E, e, Didžiojo Britanijoje e, jaunas Lenkas buvo įkalintas iki gyvos galvos už išprivartavimą. Remiantis spaudos spaudimu. Ir e, teismas iš tikrųjų netitiko Lenkijoje galiojančio teismo standartų. Ir dabar asmuo Lenkijoje atlieka šitą bausmę, nors mūsų, pažiūrėjau, e, teisinė sistema net nenumatytas toks įkalinimas už prievartavimą. Pas mus už prievartavimą įkaliname asmenys tik tai iki 12 metų. Taigi mes dabar turime asmenį, kuris atlieka bausmę Lenkijos kalėjime, tačiau jis nuteistas e, prieštaraujant Lenkijos teisiniai sistemai. Uh, Šis pavyzdys dar kartą iliustruoja, kaip svarbu būtų vis tik tai nustatyti tam tikrus bendrus standartus dėl procedūrų ir dėl bausmių vykdymo, nes vis dažniau ir dažniau mes susidarėme su tais atvejais, kada e, nuosprendis primamas e, vienoje šalyje, o bausmė atliekama kitoje šalyje. Ir reikėtų kažką daryti. Labai ačiū už pastabą, toliau e, panas Tavaris. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga juda į priekį, na, praktiškai e, dviem frontais arba varoma dviejų jėgų. Viena tai yra valstybės narės, kita Europos žmonės ir jų išrinkti teisėtės stovai šiuose rūmose. Vis dėlto dažnai mes sudarėme su problemomis. E, pavyzdžiui, E, kai valstybės narys sutarė, kad jų teisminės sistemos bendradarbiaus, jie pamiršo kitus aspektus, jie pamiršo sukurti reikiamą struktūrą, kuri stiprintų pasitikėjimą tarp piliečių. E, tai yra vienas iš tokių atvejų. Europos arešto orderis iš kur pagreitino procedūras, Europos Sąjungoje baudžiamoji procesai paspartėjo, bet kita teisė, tokia kaip teisė į vertimą, žodžiu, raštu. E, prie kurios man teko garbė dirbti draugė su baroninė Otford. E, tai yra esminė teisė, jeigu Europos piliečiai e, nenori prarasti pasitikėjimo, kada jų bylas nagrinėja kitų valstybių narių teismai. Na ir todėl aš savo ir kolegų vardu su malonumu norėčiau priminti komisijai ir tarybai, jog reikia pasiekti kaip galima skubesnės pažangos užtikrinant šias ir kitas susijusios teisės panas Dortmund. E, e, šiuo metu du kolegos, e, panas Dantik ir Makalmerk, yra įkalinti Budapešte, jie jau seniai yra kalėjime, tačiau teismo data dar nepaskirta įkalinimo sąlygos yra iš tikrųjų sunkios, šias mes atskirti, neturi ryšių vien su kitu, jie dalinasi kamerą su trim kitais, e, jiems leidžiama tris kartus paskambinti ir vieną kartą nusimauti po dušu per savaitę, jiems leidžiama kartą per mėnesį susitikti su šeimos nariais. Kitaip sakant, šie asmenys yra izoliuoti. Kalbos barjeras tik tai pablogina šitą izolaciją. Šios asmenys e, kaltina uh, lengvais nusikaltimais, jie nėra kokie nors žudikai ar teroristai. Ir jie pateko kalimą būtent dėl to, kad veikia Europos arešto orderis. Europos arešto orderis vienu smūgiu panaikino visas uh, apsaugos priemonės, su saugiklius, kurie tūkstančius metų buvo kuriami Britanijos teisinė sistema. Ir, ponia Masunas, jūs portą galvą jūs geriau atsiprašytumėte. Uh, Pavyzdžiui, tokie dalykai kaip e, tapatybės pavogimas arba neteisingas jos nustatymas. Tai reiškia, kad e, tokie asmenys kaip Jasonas ar Michaelas gali, e, toks likimas kaip Jasonas ar Michaelas e, gali ištikti bet kurį Britanijos pilietį. Ir ar leiboristai, ar konservatoriai, visi jie balsavo už e, Europos arešto modelį. Tuo tarpu aš esu pasirengęs kaltinti šitas e, Britanijos politinės temos partijas už tai, kad jie palaikė e, Europos arešto orderio e, idėją ir dabar kiekvienas Britanijoje praktiškai rizikuoja būti atsitiknai areštuotas. Ačiū toliau, ponė Marvai. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkai. Dėkuoju, kaip Vengrijos pilietė, e, besispecializuojanti baudžiamoje teisėje. Iš tikrųjų, man e, nemalonu gėda girdėti, kad Europos parlamento posėdžių salėje minimos bylos ir e, kad apie tai kalba du parlamento nariai iš skirtingų parlamento frakcijų. Tiesą sakant, e, mano pačios patirtis savo e, šalyje verčia mane pritarti jūsų susirūpinimui. Turiu pasakyti, kad e, užsienio piliečiai kurie susiduria su e, procesinių teisų pažeidinėjimu Vengrijoje, turėtų būti prisimenami ir kai kalbame apie Vengrijos piliečius kitose valstybėse narėse. E, yra mūsų uh, vengrų piliečių, kurie yra kaltinami svečioje šalyje e, teroristinė veikla, e, jie yra visiškai izoliuoti, negali susisiekti su savo šeimomis. Vadinasi, turime veikti drauge, stengdamiesi, kad situacija Vengrijoje normalizuotųsi ir galima būtų išvengti e, teisių pažeidinėjimo, e, kai nėra tinkamų e, procesinių garantijų. Ponas Koelio. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, jeigu ponas Garyga neturi nieko prieš, savo pastabas visų pirma skirsiu ponui Baru Čia ko gero mūsų paskutinė proga e, kreiptis į jį e, prieš pradedant dirbti naujai komisijai. Noriu visų pirma padėkoti jam už jo energiją ir puikų darbą jo poste. Noriu taip pat pasakyti, kad sutinku su tais, kurie teigia, jog kalbame e, labai svarbę temą. Mes e, norime kurti ne tik saugę, bet ir teisingą Europą. Ir kai kalbame apie procesinės teisės, joms turėtume skirti didelį dėmesį. Turime paremti aukas, turime gerbti piliečių, e, kurie yra patraukti atsakomybin teisės. Ponas Watsonas, ko gero, geriau negu kad aš e, išreiškė tai, ką aš norėjau taip pat pasakyti. Nėra jokios prasmės užtrukti aštuonis metus e, siekiant e, apginti procesinės teisės ir pagaliau kalbėti tik tai apie kai kurias iš jų. E, aš e, norėčiau, kad ponas Baro busimajam komisijos nariui e, išaiškintų šio klausimo svarbą. Mes turime kalbėti apie visas procesinės teisės, ne vien tik tai apie ver, teisę į vertimą žodžiu ir raštu. Pone Flašikova Benova. Pone pirmininkė, kolegos procesinės teisės baudžiamuosiuose procesuose yra nepaprastai svarbi tema, kalbant apie saugumą, teisingumą. Pagrindinės teisės, tokios kaip teisė į e, teisinę pagalbą, vertimą žodžiu ir raštu ir taip toliau, Visos jos e, patenka į e, svarbiausių teisių sąrašą. Jų spektras yra pakankamai platus. Ir čia e, galime galvoti ne tik apie ES dokumentus, bet ir e, Europos tarybos dokumentus. Turime užtikrinti solidarumą, turime užtikrinti, kad e, mes e, pateisintume savo tikslus e, ir į visą tai taip pat atsižvelgti ir mūsų švietimo sistemose. Ponas Batin. Pone pirmininkė, mūsų komitetas ragina tarybą toliau dirbti įtvirtinant procesinės teisės. Europos arešto orderio patvirtinimas e, pašalino visus saugiklius, e, kuriuos e, anglai turėjo apsigindami nuo neteisėto suėmimo. Žinome labai konkrečių atvejų, kai Britanijos piliečiai buvo E, ekstraduoti, nepaisant e, visų pagrindinių jų teisių. Panasinių e, šešis mėnesius buvo laikomas uždarytas kalėjime be galimybės būti paleistam už užstatą. Bendros procedūros reiškia, kad e, Europos standartai bus mažesni, o ne griežtesni. Habijas korpus e, prisiekusiųjų teismas ir 69, 1689 e, metų hartijos pripažinimas būtų patys geriausi e, rodikliai kurie galėtų pasitarnauti bendram europiniam standartui. Ačiū pirmininkė. Labai svarbu, kad kiek įmanoma mes pamėgintumėm padėti sukurti struktūrą, tam tikrą atraminę struktūrą, kuri padėtų užtikrinti procesinės teisės baudžiamuose procesuose. E, pasitikėjimo klausimas čia yra ketinės svarbos. Mums reikia, kad piliečiai tikėtų dėl to, kad jų esminės teisės bus užtikrintos ir apsaugotos. Taigi jums reikia, kad e, valstybės narės deramai bendradarbiautų šios rytyje ir be abejo, kad teisingumas pasiektų visus, kam jo reikia. Na ir paskutinis dalykas, kurį noriu pabrėžti, yra tai, kad mums reikia visų pirma pasitikėti teisingumo vykdymu. Tie, kas ES nepajėgus to padaryti. Be abejo, sukurs galimybę e, nusikaltėliam pasinaudoti spragomis ir e, būtent tie nusikaltėliai pasinaudos sukūrusių teisinių vakumų. Kągi dabar ponas Lopes Garido tarybos vardu. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Noriu tik tai pabrėžti, kad iš tikrųjų jaučiuosi labai patenkintas, nes tai, ką pasakė daug gerbiamų parlamentarų, kurie atstovauja labai įvairioms frakcijoms, e, rodo, kad yra didžiulis konsensusas dėl to, jog Europoje iš tikrųjų šitas procesinės teisės reikia harmonizuoti. E, taigi reikia sukurti bendrą europinę struktūrą procesinės teisės rystyje, e, praktiškai visos politinės frakcijos, visi pasitenkiusiai dėl šito sutarė. Taigi reikėtų sukurti kažkokią tai europinę instituciją ar struktūrą procesinio teisų užtikrinimui. Tai dar kada byloja, e, kiek svarbi yra Europa, e, Europos piliečiams, kaip svarbi yra Europos teisingumo erdvė ir kaip svarbu yra vėlgi greičiau pasinaudoti Lisabono sutarties e, e, atvertom galimybėm, kas be abejo atsispindi pirmkačios Ispanijos e, pusmečio veiksmų programoje. Ir faktiškai šiai mūsų programai, bent jau šiam jos punktui, dabar aš išgirdau labai platų pritarimą iš įvairiausių politinių frakcijų. Taigi iš tikrųjų mes simsimės suvienodinti šitas procesinės teisės. Taip pat aš norėčiau pasinaudoti ponios Benova išsakytos e, argumentais. Tai labai svarbu padaryti būtent tada, kada ES savo kaip institucijos vardu irgi ketina pasirašyti e, Europos skirtinių e, esminių žmogus teisų konvenciją. Ir Ispanija, pirmininkaudama be abejo, dės visokiojopas pastangas, kad procesinės teisės būtų užtikrintos visoje Europoje. E, remdamas savo laiko patikės komisijos pasiūlymais ir remdamas iniciatyvą, kurią išsakė taip pat 13 valstybių, 14 valstybių narių, e, mes su taryba toliau tęsime darbą šią kryptimį. Na, o be to, dėl Europos e, arešto orderio, kol kas buvo daug kritiškų pastabų, daug kritiškų atsiliepimų, tačiau Europos arešto orderis yra labai svarbus instrumentas būtent ES kovojant su organizuotų nusikalstamu ir e, dėl to aš tik tai garsiai ir aiškiai galiu pareikšti, atstovaudamas e, Ispaniją, valstybę, kuri iš tikrųjų žiauriai nukentėjo nuo e, terorizmo. E, Europos arešto orderis yra labai svarbi priemonė mums užkertant kelią šiam terorizmui. Ačiū, pirmininkė. <clears throat> ministras teisus. Ir ponas Kolė labai taip pat gerai pasakė. Saugi Europa. Teisės Europa. Taip, ponas Vatson, Europos arešto orderis ir buvo labai veiksmingas ir naudingas. Tačiau taip pat reikia suprasti, kad ir teisinė Europos erdvė būtų sukurta. Ir kaip tik čia turime dirbti, kad ta teisės Europa būtų sukurta, kad būtų tas pasitikėjimas. E, tuo, kaip teisingumas yra suteikiamas visoje Europoje. Ir dėl to dar sėki norėčiau padėkoti e, šio klausimo autoriams, nes, na, kaip sakant, remiantis tekstu, kuris atspė, 2009 spalio 23 dienos e, tarybos tekstu, komisija kartu su parlamentu ir Ispanija pasistengs, kad šitas dokumentas būtų kokybiškesnis nei ankstesnis. Ir pridėsiu, kad mes taip pat stengsimės laiku suformuluoti visus reikalingus teisinius pasiūlymus, kad valstybių narių, taip pat reikalinga ir valstybių narių iniciatyva. Komisija jau dabar dirba, kurdama pasiūlymą dėl informacijos teikimo apie teisės, teisiamųjų teisės. Komisija pasistengs e, patvirtinti visas priemonės e, numatytas to kelio gairėse e, ir jas patvirtinti kuo greičiau. Jeigu dėrybos, dėrybo įgaliais, komisija pritarė tam, kad ir greičiau viskas būtų daroma. Tai akivaizdu. Štai mano nuomonė. Ir aš manau, kad tikrai protai subrendo, daugiametė Stokholmo programa mus taip pat nukreipia tam tikrą liksmę, reikalauja iš mūsų rezultatų tam tikrų. Ir kiek aš turėjau laiko e, būtent vykdyti šios įgaliojimus, aš viską dariau, kad šitos procesinės, procesinių teisių garantijų klausimas tikrai būtų sprendžiamas kuo efektyviau, net jeigu taikoma ta žingsnis po žingsnio metoda, tačiau vis tik tai mes žengėme į priekį. Taigi ačiū ir pirmininkė jums ir ačiū Ispanijai pirmininkaujančiai. Tikrai esu įstikinęs, kad teisingumas daug išlos 2010 metais. Ačiū. Thank you, Commissioner, and I'm sure there are many... Ačiū. Komisarė, aš manau, kad už šios salės e, ribų taip pat daugelis pritartų Karlos Koelio pastaboms. Na, o jums man dar kartą padėkoti už jūsų pasišventimą savo darbę, kol laikote komisaro pareigas. Taigi, šis diskusijų punktas baigtas, dabar pername prie kitos temos. Ir tai yra vėlgi žodinis klausimas dėl kovos su priekyba žmonėmis. Pirmasis šnekėtojas bus Anahet. Dvi su pusė minutės žodis jums.